Il Presidente. Cesa. Buongiorno colleghe e colleghi. Labas rytas, brangus kolegos. Mūsų pirmasis darbo atvarkis klausimas yra ponios Kinga gal pranešimas dėl pagrindinių teisų padėties Europos Sąjungoje ir veiksmingas įgyvenimas įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Gal pranešėjai, jai skiriamos keturios minutės. Dėkuoju, pirmininkė.